balsavimus. Dėkui. Dabar jau baigiame diskusijas dėl šio klausimo. Aš jau prieš tai sakiau, kad mes tradiciškai balsuosime rytoj nuo 11.30. Balsuosime konkrečiai dėl šio pranešimo ir pakeitimo ir dabar norėčiau pateikti keletą pranešimų, kurie man buvo ką tik pateikti taryba mums pateikė du dokumentus pirmajam svarstymui. Tai yra šio plenarinės posėdžio protokole jie bus paskelbti ir parlamentas turės išreikšti savo poziciją nuo rytojaus, tai yra spalio 26-osios. E, prasidės to, to svarstymo terminai ir po to dar turiu pranešti, kad žalieji pareiškė prašymą, pateikė prašymą skirti e, vieną kolegą, jeigu niekas tam neprieštaraus, e, į jų tarpą ir jeigu niekas tam neprieštaraus, tuomet tai bus patvirtinta. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra mano mielos draugės Rubial pranešimas apie naujoviškas finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą. Prašau, ponia Kortė Sabal, jums kaip pranešėjai suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary Levandovski. Mes ir vėl sustinkame čia, plenarinėje sesijoje. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo kartu su manimi, pateikdami.